Tai bus paskelbta ir įrašyta protokoluose. Taip pat bus įrašyti ir deklaraciją pasirašusių asmenų vardai ir pavardės. Antroji deklaracija, kurią pristatė Fiona Hall, Ines Ayala Sender, Izabelė Duran, Dieter Lebrecht Koch ir Sabin Bils dėl sunkvežimių sukeliamų avarijų. Šį dokumentą taip pat pasirašė didelė dalis parlamento narių ir pagal 123 taisyklę Deklaracija bus perduota atitinkamom institucijom ir jie bus įrašyta į protokolą. Ponas Matras. Ačiū, pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, apie ką kalbėjome, noriu pabrėžti, kad saugumas šiame pastete tikrai sustiprintas ir aš norėčiau padėkoti tiems, kas mus saugo. Norėčiau išgirsti jūsų patikinimą, kad bus ištirti e, tam tikri neiškumai ir saugumo pažeidimai e, parlamento pastatuose Bruselėje e, tie atvejai ir tos problemos tikrai kelia didelę riziką mums ir mūsų svečiams. Taip pat tikiuosi, kad bus nubausti atsakingi asmenys E, atsakingi vadovybės asmenys ir kad eiliniai kareiviai nebus paukoti, bandant apsaugoti generolus. Dėkoju. Taip, tyrimas vyksta, jis vis dar vyksta ir mes tikrai sustiprinsime saugumą šiame pastate. Ponas Tarabela. Pirmininkė, kolegos. Noriu padėkoti visiems, kas pasirašė deklaraciją. Aš kartu su kolegom, su Renata Weber, su Kristin Vergija taip pat pasirašėme šį dokumentą, surinkome daug parašų ir tikrai dėkoju visiems, kas pasirašė šį dokumentą, nes per šį dokumentą pasiūsime aišku signalą komisijai ir paraginsime juos priimti galtinį sprendimą dėl bendro europinio statuso fondams ir asociacijoms. Dėkoju. Na, o dabar pradėsime balsavimus. Visų pirma, balsuosime dėl dviejų rezoliucijų dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Ponas Dau. Ačiū, pirmininkė. Prieš balsuojant dėl